15 straipsnio 4 dalį darbo tvarkos taisyklių norim pranešti, kad <clears throat> vakar 8.30 e, pateikti patikslinimai e, nesulaukė prašymo dėl jų balsuoti, taigi laikom juos patvirtintais. Dabar svarstysime darbo tvarkės klausimą.